pasiektas labai svarbus perslaužimas, kurio niekas nesitikėjo. Buvo pasiektas pasaulinio masto į ateitį orientuotas e, klimato kaitos susitarimas pasaulio masto, todėl kad visos pasaulio valstybės sutarė dalyvauti kovoje prieš klimato kaitą. Šiok e, nesuvokiamas dėl to, kad visos pasaulio valstybės dabar nusprendė dėti pastangas, kad klimatas nečiltų daugiau nei dviem laipsnius ir netgi nusprendė priboti apšilimą, atšilimą iki pusantro laipsnio. Celsijaus jie į ateitį orientuotas todėl, kad antroje mūsų amžiaus pusėje mes norime pasiekti, kad nebūtų išmetama į aplinką daugiau anglės dvideginio, nei gamta gali absorbuoti ir e, šis susitarimas bus privalomas visiems, tačiau tam, kad jis būtų gyvendinamas reikės, ir gyvendintas reikės daug ką pakeisti, pirmiausiai energijos gamybos ir vartojimo srityje. Paryžioje buvo patvirtintas ir nustatytas penkerių metų mechanizmas, per kurį kas penkerius metus bus atliekamas įvertinimas to, kokia pažanga padaryta ir pastangų papildomų siekiant uh, užsibrieštus tikslus įgyveninti. ES turės gyveninti šios strimo nuostatas tiek viduje, tiek į išorę. Ir uh, todėl norėčiau Europos parlamento vartų padėkoti visiems, kurie ilgus metus dėjo pastangas tam, kad Paryžiaus konferencija baigtųsi sėkmingai, naudodamasis progą. Norėčiau padėkoti Jums, komisijos nary Kanjėte už jūsų pastangas ir indėlį į šią konferenciją. Puikiai žinome, kad jūs labai intensyviai dirbote tą linkmę. Tačiau taip pat norėčiau padėkoti ir e, tarybos atstovams Luksemburgo aplinkos ministrė ponė Dyšpurk. Labai intensyviai kartu su komisija dirbo, pirmininkaujančios e, valstybės atstovė būdama, taip pat vykdomai sekretoriai ponė Figeris bei e, jungtinė Junktinių tautų geram sekretoriui Lankimūnui noriu padėkoti. Prancūzija, būdama šio renginio šeimininkė ir organizatorė, padėjo labai daug pastangų, kad viskas sklandžiai įvyktų ir pavyktų. Šiandien atitinkamai padėkojau Prancūzijos užsienio reikalų ministrui asmenime pokalbėje Loranui Fabius Europos parlamento vardu ir pakviečiau jį, jeigu pageidautų pristatyti konferencijos rezultatus Europos parlamente. Jis priemė mano kvietimą ir sausio mėnesį mums pristatys konferencijos rezultatus. Taip pat noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams, atstovavusiems Europos parlamento frakcijoms, dalyvavusiems šioje konferencijoje ir tinkamai prisidėjusiems prie jos sėkmės. Norėčiau tarti nuo širdų ačiū. gruodžio antros dienos posėdžio protokolą jums ir išdalinti, ir kas nors prieštarautumėte. Jeigu netuomet laikome posėdžio protokolus patvirtintais, ponios ir ponai, nuo pirmininko pranešimai, teisė ir kulų komitetas gruodžio 3.